Dear colleagues, could we just uh, sit down? Kolegos, paprašyčiau susėsti. Ir mes uh, pradėsime aštuntąjį mūsų darbo tvarkės punktą. Devintuoju punktu yra numatyti klausimai dėl partnerystės susitarimų. O dabar mes uh, išklausysime Europos fondų reikalų ministro iš Rumunijos, Teodorovičiaus, kuris yra taip pat e, ekspertas šioje srityje. Noriu jį pasveikinti atvykus į parlamentą. Augenas Teodorovičius. Mes be maž prieš metus jau buvome susitikę, taigi norėtume dabar išklausyti jūsų pranešimo, kaip Rumunijai sekasi gyvendinti naują finansinę perspektyvą ir gauti fondų finansavimą. Germa pirmininkė, parlamento nariai, Man garbė šiandieną kalbėti parlamente praėjus metams po mano pirmojo pranešimo Europos parlamente. Nuo 2013 metų kovo 11 dieną jums kalbėjau apie tai, kad situacija nebuvo labai um, gera Rumunijoje. Ir dabar statistika kalba pati už save. Yra um, nu, įdėkta griežta vertinimo sistema ir kaip praeitą mėnesį buvo nus, jau pristatyta šiame komitete, Rumunija galėtų būti pavyzdinė šalimi įsisavinant fondų lėšas. Mes e, nuo 12 metų komisija atsiskaitėme už visas, e, e, visą gautą finansavimą skirtą projektams. Ir e, dabartinis e, fondų finansavimas e, beveik siekia 34 procentus, kuris nuo 12 metų beveik padidėjo. 13 metais 150 procentų padidėjo ir komisijos finansavimas palyginus su 11-12 metais. Vertidami 13 kovo ir 14 metų laikotarpį mes gavome maždaug 4,5 milijardo, 4,2 milijardo eurų. Tai beveik 2 kartus daugiau už lėšas gautas 12 metais. Patys patvirtinome priemonės. Tai yra valstybės finansavimas, lėšų paskirstimas svarbiausiams programoms, naujų alternatyvių investicijų finansavimas, rizikos sušvelnimas, viešųjų pirkimų sistema, e, dokumentų standartizavimo sistema ir vertinimo ir analizės veikla. Taip pat mes reformavome ir atlyginimų sistemą valstybės pareigūnams. Taigi čia išriškėja ir rezultatai. Tačiau e, tai atspindi ir struktūrinius pokyčius administracijoje, kurie prisideda prie e, sanglaudos politikos įgyvendinimo. Dėl to Rumunija ir eina tuo tinkamu keliu, nes jinai ėmėsi struktūrinių reformų ir siekia apčiuopiamų rezultatų, konkrečiai įgyvendindama uh, programas ir plėtodama tvarias program, m, mm, politikas. Dabar ruošiamės 14-20 metų finansavimo laikotarpiui. Taip pat yra ir struktūrinios priemonės, kurios skirtos restruktūrizuoti teisės aktų bazę ir administraciją. Puikiai suvokime, kad e, situacija nėra lengva, bet e, mes dar laukiame naujam laikotarpiui pradėsimų realizuoti projektų. Mes numatėme jau dabar e, tokius instrumentus, kurie turėtų pagerinti mūsų ekonomikos plėtrą ir paprastų piliečių gyvenimą. Turiu omenyje tas programas, kurios numatytos būsimam finansavimo laikotarpiu. Nu, pasirinkome tris strateginius tikslus. Pirmasis - tai yra e, laiku parengti dokumentus. Antra - valdysenos sistema ir trečia struktūrinių priemonių patvirtinimas e, būsimam laikotarpiu. Taigi, pirmojo tikslo atveju mūsų administracija nori, kad e, finansavimas iš fondų taip pat e, sėtusi su kitomis programomis, su paprastintų partnerystės projektus, kurie jau yra vykdomi Rumunijoje. Tai įrodo, kad įmanoma sukoncentruoti investicijas ir plėtoti konvergenciją bei konkurencingumą, sumažinant e, nevienodą regionų vystimosi lygį, bet taip pat ir mūsų šalies atsilikimą kitų šalių atžvilgių. 14-20 metų laikotarpį Rumunija investuos ES Europos socialinio fondo lėšas penkiems e, tikslams - konkurencingumams, konkurencingumui, visuomeniai, infrastruktūroms, ištekliams ir valdysinai. Pagrindiniai Rumunijos prioritetai yra nacionalinė parama e, vietos verslui, sektoriams, kurie e, sukuria didelę pridėtinę vertę. Tai yra automobilių gamyba ir kitos infrastruktūros E, sektoriai. Taip pat e, mes sutelksime dėmesį ir į kitus sektorius, kurie e, gali sukurti didelę pridėtinę vertę, tai yra ekoturizmas, tekstilė, turizmas, energetika, aplinkosauga, miškininkystė ir žuvininkystė. Čia kursime naujas darbo vietas. Taip pat Ypatingą dėmesį skirsime švietimui, mokymusi visą gyvenimą ir profesiniam ugdymui. Paramos priemonės e, ICT ir taip pat įvairiems e, projektams skirtos tam, kad e, būtų užtikrintas tarpusavio saveikumas tarp įvairių priemonių. Bandome pasinaudoti ICT žiniomis e, švietimo, kultūros ir socialinėme sektorija. MVI bus finansuojamos pagal regioninės operatyvės programas. E, ypač pasirenkame tas teritorijas, kuriuose, kurios labiausiai nukentėjusios nuo skurdo. Manome užtikrinti prieigą prie sveikatos paslaugų ir reikalingiausių viešųjų paslaugų. Kalbant apie investicijas, mes e, investuosime į transportą ir e, kitas infrastruktūros priemonės, e, siekdami, kad būtų atitikta aplinkos sauginiams reikalavimams. Pagal partnerystės e, susitarimą finansinės e, skirtas finansavimas bus e, galimas patikrinti, tai yra tas finansavimas, kuris bus skiriamas 14-20 metams. Taigi mes jau rengėme tas finansavimo programas, kad e, galėtume perkelti į e, savo teisyną jau dabar būsimuosius projektus. 14-20 metų finansiniai finansinė parama jau dabar yra prieinama internete. Taip pat mes e, įdėgėme šitam naujam laikotarpį naują valdysenos ir priežiūros sistemą. Siekime, kad jinai būtų supaprastinta, kad sistema būtų vientisa, kad kiekvienai priemonė nereikėtų atskiros sistemos. Trumpi terminai sklandus įgyvendinimas pagal standartizuotas taisyklės ir e, ekspertizės sutelkimas, turiuomenyje žmogiškuosius išteklius. Yra dar ir papildomos priemonės skirtos fondų lėšų sklandžiam įsisavinimui. Yra iš ankstinis fondų lėšų įsisavinimas vietos biudžetuose, o taip pat ir vėlesnėji žingsniai tuomet, kai jau e, yra nustatytas atitikimas finansavimo tinkamumo kriterijams. E, viešųjų pirkimų naujoji strategija ir pasirengimams projektams. Tai yra taip pat svarbi priemonė, kuri bus uh, įdėgiama tam, kad pasirengtume dar geriau naujai finansiniai perspektyvai, tai yra 14-20 metų laikotarpiui. Einu jau prie savo pristatymo pabaigos, dar tik tai pridurdamas vieną dalyką, kad tai kitais metais, kovo 19 metą, aš irgi galiu dar kartą atvykti į šitą komitetą ir esu pasiruošęs pristatyti Jums mūsų sėkmės istoriją. Ačiū. Dėkoju, ministrė, o dabar norėčiau kreiptis į koordinatorius Konstanciją Krell. E, labai ačiū. Tikrai yra didelis skirtumas tarp jūsų ankstesnio apsilankimo ir šios dienos. Turiu klausimą apie dabartinį laikotarpį. Sakėte, kad šiuo metu jūsų įsisavinimo norma yra 34 procentai, tai labai neblogai lyginant su ankstesnėmis e, žiniomis, bet e, jums taikoma taisyklė N plus 3 iki 15 metų pabaigos. 13, 14, 15, taigi dar 2,5 metų, vieneri su pusė. Taigi tai svarbu. 2015 pabaiga kokia įsivaizduojat bus įsisavinimo norma laikotarpio pabaigoje. Tai reiškia, kiek lėšų praras Rumunija. Tikiuosi, kad nebus jų labai daug. Ką galvojate? Ačiū, prašom. Ačiū už klausimą. Pirmiausiai, aš, būdamas Rumūnas ir ministras, privalau galvoti, pasitikėti ir kovoti už tai, kad mes įsisavintume visas ES lėšas. Bet taip pat turiu tam tikros patirties, jau daug metų naudojamės ES lėšomis ir žinome, kad yra pavojus, kad ne visos lėšos bus įsisavintos. Pirmiausiai, gyvenant didelius projektus e, transporto aplinkos savo srityje ir mes turime rasti sprendimų tam, kad išvengtume e, tokio pavojaus ar sumažintume jį, kad e, sumažinti pavojų prarasti lėšas neįsisavintas. Praeitais metais sakiau, kad bent jau 80 procentų iki laikotarpio pabaigos tiek mes įsisavinsime lėšų ir su regionų generaliniu direktoratu esame kalbėję apie tai, ką daryti su dideliais projektais, e, nes yra rizika, kad jie nebus parengti laiku. Ir kaip, pavyzdžiui, e, finansuoti pirmuosius etapus iki 15 metų pabaigos, o antrą etapą finansuoti iš kito programavimo laikotarpio. Tokiu būdu mes galėtume išgelbėti projektus, tačiau e, lėšos, kurios turės būti perkeltos į e, kitą e, programavimo laikotarpį, bus laikomos sutaupytomis šio laikotarpiu sumomis. Ir reikia žiūrėti, kad jos nebūtų paimtos. Mes turime rasti būdą, kaip uh, e, užsitikrinti kad tie dėli projektai bus gyvendami, tai yra visiškai teisėta ir reikia pasižiūrėti, ar projektai Rumunijoje, kurie jau dabar yra finansuojami. Ar e, buvo susižvelgta į visas ES taisyklės, aplinkosaugos reikalavimus, viešųjų pirkimų e, taisyklės ir jeigu, pavyzdžiui, ne visi etapai bus įgyvendinti, tada mes su komisija turime kalbėti apie tai, ar galima e, sumažinti sumą, nukeliant ją į priekį, perkeliant į priekį. Mes sieksime uh, E, kaip tai galime, kad nebūtų paimtos iš mūsų lėšas neįsisavintos. E, suma dabar yra 2,5 milijardo eurų. Pernai 3,5 milijardo eurų buvo, e, turėjome daugiau, o šiais metais nėra pavojaus, kad bus paimtos lėšos iš mūsų neįsisavintos, bet yra pavojus dėsnis kitiems metams, dėl kitų metų. Janai, Janas Olbrichtas. Žinome, kad komisijoje yra problemų išmokant lėšas, nes tai yra pareikalautosios sumos. Ar tai yra, ką jūs jau gavote iš komisijos? Ar tik pareikalautos sumos? Kiek kitais mė... artimiausiais mėnesiais turi gauti iš komisijos? dabar viskas gerai. 1,3 milijardo eurų iš pernai dar liko, bet komisija yra ir išmokėjusi tas lėšas. Mes e, matome, kad mokėjimų sityje yra pir, pirmiesiems e, teikiama pirmenybė pareiškėjams vyksta diskusijos su TVF. Mes turime problemų dėl e, deficito. Jeigu komisija nori sumokėti, jeigu nori, kad mes visą sumą gražintume į, ir jeigu nebūtų ta suma laikoma deficitu metų pabaigoje, tuomet bus e, viskas gerai. Gal aš neteisingai supratau jūsų klausimą, gal galite pakartoti? ar jau išmokėtos tos sumos ar ne. Viskas yra išmokėta. Bet dėl šių metų, aš supratau, jūs klausė, mes menų pabaigoje pasižiūrėsime, kiek reikės gražinti. Ir ne tik mums gali būti, bet ir kitiems komisija neturės pakankamai lėšų sumokėti. Suma, kuri turės būti išmokėta Rumunijai jeigu nebus laikoma deficitu šiais metais, tai bus gerai. Tada mums tai tinka. Marijan Marinesku. Ačiū pirminkė. Noriu pakomentuoti partnerystės susitarimą ir ypač tą didelį energetikos projektas skirtas žemės ūkiui. Norėčiau išsiaiškinti, kas ką atlieka, kas ką veikti, kaip ypač, kai jau paskelbtas pirmasis e, diskusijų e, paketas. Dėkoju. Uh, deci mulțumesc foarte mult pentru întrebare aceste documente sunt sectoriale sunt elaborate de ministerele de resort master planul de transport de ministerul transporturilor ministerul Tai yra sektoriaus dokumentai ir viskas priklauso nuo transporto e, ministerijos. Tuo tarpu žemės ūkio klausimais rūpinasi žemės ūkio ministerija. Todėl tas partnerystės susitarimas priklauso ne tik nuo dokumentų patvirtinimo, nes mes patys nesame uh, tam įsipareigoja. Taigi dokumentai kol kas dabar ruošiami, yra jau ta galutinė jų rengimo fazė. Ir tie, kurie rengia šios dokumentus, tai mus tikrai supažins taip pat ir transporto ministerija ir pagaliau ir komisija. Taigi tai yra jau tas uh, didžiulio transporto plano baigiamasis etapas. Kaip jau sakiau, mes neturime įsipareigojimo, nes partnerystės sustarimas gali būti patvirtintas nepriklausomai nuo to pagrindinio plano. Jisai nėra mums kažkokia sąlyga, tačiau sutinku, kad jisai kelia susidomėjimą. Net ir energetikos sektoriui galima pasakyti lygiai tą patį, nes tai yra ekonomikos ministerijos uh, prerogatyva ir kompetencija ir kol kas vyksta viešosios diskusijos. Tačiau, kaip jau sakiau, norint patvirtinti partnerystės sutarimą, tai nėra privaloma. Juolab, kad žemės ūkėje taip pat e, yra ir pasaulinio banko e, gaunamos finansavimas. E, ačiū ministrė, kad atvykote. Aš norėčiau, esant komisijos atstovams salėje, išgirsti jūsų nuomonę apie auditavimo sąlygas. Ar nereikėtų jūsų paprastinti tam, kad europinės lėšos taptų lengviau prieinamos mūsų vyriausybei ir Rumunijos vyriausybei? Ar nereikėtų viešųjų pirkimų modernizuoti? 43 procentai E, daug vyriausybių turėjo problemų įsisavindamos ES lėšas, gaudamos ES lėšų ir galbūt, jeigu supaprasintume tą pakeistų naudimo sistemą, tai galėtume išvengti tų problemų. Ačiū už Jūsų klausimą. Aš esu patyręs audito srityje. Tikrai daug ką galima pakeisti, pagerinti. savo e, atveju matome, kad galime supaprastinti procedūras, mechanizmus, viską. Nes dabar esame perinamajame etape, kaip sakiau. Dėl antro klausimo viešųjų pirkimų. Aš manau, kad nereikia dar e, papildomų reikalavimų mūsų nacionalinėme teisinė, nes mes turime užtikrinti paprastumą. Praeitie buvo padaryta klaida, nes mes pernelyg e, daug e, prikūrėme teisės aktų, pirminių, antrinių ir sukūrėme labai komplikuotą, sudėtingą sistemą ir mechanizmą ir labai sunku susigaudyti visiems perkančiosiams institucijoms, ekspertams, pareiškėjams ir taip toliau. E, Mes e, renksime viešųjų pirkimų strategiją, strategiją su rinkos generaliniu direktoratu. Mes ketiname pakeisti požiūrį, e, vadovausimės naujomis direktyvomis ir jeigu viskas bus aišku, paprasčiausiai perskelsime jų e, nuostatas. Mes turime tikrai mūsų atveju supaprastinti sistemą, nes yra nepaprastai daug dabar institucijų. Reikia į tai atsižvelgti ir reikia numatyti tik tai direktyvose e, išvardytas funkcijas, nebekurti naujų ir supaprasinti iš esmės mechanizmą. Būtų toks mano atsakymas. Jau yra kai kas padaryta. Dabar kamuolys mūsų pusėje. Mes turime dirbti. Ačiū Viktoras Baštinaru. Dėkoju, ministrė. E, bendras pastebėjimas. Kiek prisimenate, nei vienas ministras atsakingas už sanglaudos politiką. Iki 3 metų atvyko pas mus pakalbėti e, apie aktualijas, o jūs jau antrą kartą e, lankotės pas mus. Kaip Jūs galvojate apie institucinius pajėgumus Rumunijoje, galvojant apie mūsų problemas nesenas? Matau, kad visi tarsi prabudo, noriu pasiklau... teikti klausimus vis daugiau žmonių, dar ponas Matuo ir Manka. Prašom, paskui suteiksiu žodį ministrui. bandau šiek tiek apibendrinti tai čia vykstančias diskusijas. Yra ministro pirmininko padaryti pareiškimai ir jūs pats taip pat e, pabrėžėte būsimąją, e, būsimo laikotarpio finansavimo programą ir pabrėžėte regioninį aspektą. Turiu omenyje regionų, pačių regionų reformas, kad būtų įsisavinamos lėšos, tačiau noriu pastebėti, kad kol kas procesas dar nesibaigė. Žinoma, padaryta yra daug, kelias nueitas netrumpas. Tad kaip jūs suprantate šitą regionalizavimo procesą, kiek padaryta pažangos, pavyzdžiui, palyginant su Lenkija, nes ankstesniuoju laikotarpiu buvo lėšos skirstamos regionams pakankamai prastai. Mūsų E, paskirstimo procentas buvo 3,5, tuo tarpu Lenkijoje jis buvo gerokai didesnis. Taigi, kokia padaryta pažanga, kaip jūs vertinate šių, šį procesą ir dabar dėl partnerystės sustarimo. Uh, jau buvo pateikti pirmi pasiūlymai 14-20 metams finansavimo ir kaip jūs juos vertinate? Ačiū. Pamistr, ksem vyjadryč uznanie. Dėkoju. Gerbiamas ministrė, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad Rumunija labai padino įsisavinimo e, tempus pastaruoju metu, tai labai puikus dalykas. Ir noriu paklausti jūsų apie e, tai, kokios lieka pagrindinės e, kliūtys įsisavinant lėšas. Suprantu, kad daugiau niekas nenori klausti, prašo ministrė, dabar žodis jums. Pirmiausia, noriu pakomentuoti administracinių gebėjimų klausimą. Taigi, tikrai, mes negalime iš karto pakeisti visos sistemos ir ypač per trumpą laikotarpį. Reformos nevyksta per vieną dieną. Tačiau, noriu priminti, kad nuo 2009, 2010 ir praktiškai 2011 metų mm, Europos komisija sustabdė tam tikrą mūsų e, veiklą, kadangi tuo metu buvo pastebėta didžiulė kliūtis, kitaip sakant, labai silpni administraciniai gebėjimai. Mes tikrai labai stengiamės, ypač kei, stengdamiesi keisti e, viešosios administracijos mąstyseną. Sistemos nepakeisime, jeigu nepakeisime žmonių mąstymą. Taigi suvokime, kokia yra ta mūsų padėtis. Kągi dar galima pakeisti, padaryti? Na, mes tęsiame darbą ir socialinių fondų, Europos fondų finansavimo projektuose prie jų dirba tūkstančiai žmonių. Ta galiu patvirtinti, o dėl partnerystės susitarimo tai mums tikrai trūksta administracinių gebėjimų, nes yra nemaži pinigų srautai ir dėl to, dėl partnerystės susitarimo mes kaip tik ir užsibrėžėme tikslą pasiekti praktinių tikslų, e, pasinaudoti tomis struktūromis, kurios e, būtų kaip įmanoma paprastesnės. Buvo klausimas dėl regionalizavimo. Taip, yra Rumunija, bet yra ir kitos šalis. Ir mes pradėjome tą e, regionų stiprinimo procesą jisai vyksta ir tikrai dar yra ką veikti. Daugelis regionų buvo sukirti, sukurti po 99 metų, dabar turime pasinaudoti turimą patirtimį, ją išanalizuoti ir tokia analizė bus atliekama pirmą kartą šiais metais. Ir tas pastangas tęsime, stengsime dar labiau decentralizuoti mūsų valdysenos ir kontrolės sistemą ir e, siekiame regionams suteikti daugiau e, savarankiškumo. Jau 40 procentų Europos fondų lėšų patenka per tokią decentralizuotą sistemą regionų valdžiai. Ir svarbu dabar, kad tie regionai patys geriau veiktų ir funkcionuotų. Nesvarbu pagaliau ir visai šaliai e, tokie procesai, nes e, e, Turi veikti visa sistema, kuri pasiteisintų kiekvieną dieną, ne tik valstybinių, bet ir regioninių lygmenių. Taigi privalu veiksmingai įsisavinti ir panaudoti lėšas. Jeigu tai pavyks, tai pasikeis ir visa situacija. Dar buvo užduotas ir kitas klausimas. Na, galbūt jūs žvelgiate į e, situaciją iš skirtingos perspektyvos ir čia turėtume du sprendimus. Arba mes, e, kaip įmanoma, daugiau įsisaviname lėšas. Projektai, kurie buvo patvirtinti, turėtų ir toliau būti įgyvendinami ir jeigu jų neužbaigsime iki šių metų pabaigos, teks jos perkelti į kitą finansinį laikotarpį. Ir kažin ar jie bus padengti e, iš tos naujos finansinės perspektyvos. Kitas variantas, sprendimas, tai yra vietos subjektai, kurie jau yra numatę investicijas tam tikriems projektams. Ir metų pabaigoje prieš paskelbent komisijos programavimo dokumentą, jie atsidurs visai skirtingoje kitokioje situacijoje ir mums teks kiekvieną atvejį išnagrinėti atskirai, kad yra laikomas viešųjų pirkimo, aplinkosaugos ar kitų reikalamų ir tuomet įvertinsime tai, kas jau bus padaryta ir žiūrėsime, ką galime kompensuoti ir tuomet 14 metams turėsime kur kas didesnę lėšų įsisavinimo maržą. Kokia yra ta didžioji kliūtis įsisavinti lėšas? Tai būtent, kaip jau sakiau, tai yra administracijos nenoras keisti savo mentalitetą, mąstyseną. O vienok tai yra sėkmės pagrindas. Privalu žmonės e, priversti mąstyti kitaip ir suprasti, kad esame Europos dalis ir turime keisti savo mąstyseną bei elgesį. Pagaliau turime greitai priimti sprendimus, kaip valdyti lėš, fondų lėšas. Mūsų pareigūnai turėtų būti atsakingi ir atsakingi piliečių atžvilgių. Jiems yra atskaitingi. Štai kur aiškus įsipareigojimas. Tad jeigu ir įmanomi kažkokie pokyčiai, tai būtent pirmiausia jie yra e, žmonių mąstyme. O tik tai po to yra visi kiti įvairūs sprendimai ir komisijos siūlomos priemonės. Like thank... Ačiū visų mūsų vardu. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad atvykote mielai pas mus po metų. Norėčiau palinkėti Jums sėkmės e, gerinant įsisavinimo galimybės. Tikiuosi, kad kitą kartą taip pat mums turėsite daug gerų žinių. Rumunija yra svarbi šalis politikos priemonių kontekste. Jūs galite įrodyti, kad ši politika gali tikrai būti naudinga, užtikrinant augimą ir socialinę sanglaudą. E, labai ačiū, kad atvykote. Dabar e, perėsime prie kitos diskusijos su ekspertais. Aišku, jeigu norite pasilikite, nors įsivaizduoju, kad jūs tikriausiai turite kitų e, reikalų. Uh, now for the experts we have a challenge because we have less time than Dėl ekspertų tikrai problema yra, nes turime labai nedaug laiko mažiau negu tikėjomės. E, kviečiu kalbėti visus 5-7 minutės, kada turėtume laiko ir pasikeisti nuomonėmis su parlamento e, nariais. Norėčiau pakviesti pirmąjį poną Vas Bandenbarg, e, Niderlandų atstovą. Jis yra Niderlandų savivaldybės asociacijos atstovas. Prašom. Ačiū, kad pakvietėte pristatyti Niderlandų e, parengtą partnerystės susitarimą, kuris e, veikia e, per praeitus metus. Aš pakalbėsiu ne apie turinį to susitarimo, bet apie valdymą viso proceso ir procesą. trys dalys mano pasisakymė - kelias link partnerystės sutarimo, e, partnerystės principo įgyvendinimas ir pirmieji pastebėjimai dėl partnerystės susitarimo ir proceso kelio link jo. Niderlanduose dar 2010 metais Pradėjome diskusijas politinių lygmenių apie naują programavimo laikotarpį. Tęsėme, pradėjome darbus po to, kai mūsų Niderlandų parlamentas paprašė to ir ekonomikos reikalų ministras, kuris atsakingas už struktūrinius fondus, taip pat kreipėsi į mus. Jis atsakingas yra ir už kaimo plėtrą. Buvo siekiama sutelkti visus suinteresuotus asmenys ir apibriežti poreikius e, naujam programavimo laikotarpiui. Taigi e, sausį dar dešimtaisiais metais mes sutikome su politikais vietos savivaldos institucijų ir buvo apsispręsta pirmiausia parengti pozicijos e, dokumentą mūsų šaliai kitam programavimo laikotarpiui e, dėl struktūrinių fondų Ir tai turėjo tapti pagrindu daryboms mūsų vyriausybėje, derantis e, su kitomis valstybėmis narėmis e, čia, Briuselėje ir taip pat e, derantis vyriausybėje su regione ir vietos valdžia. 2010 metais pradėjome parengiamuosius darbus, aišku, reikėjo palaukti kol komisija pateiks konkretesnius pasiūlymus bet paskelbus penktąją sanglaudos ataskaitą įsivaizdavome, koks bus turinys tų naujų pasiūlymų ir pradėjome diskusijas apie naują programavimo laikotarpį. Taip pat kalbėjome apie mūsų šalies poziciją diskusijose dėl daugiametės finansavimo programos. Kaip žinia, Niderlandai pradžioje e, buvo prieš struktūrinių lėšų skirimą turtingesnėms šalims. E, diskusijos buvo gana sudėtingos mums. Paskui su vyriausybė centrinė mes susitarėme, kad gali būti, kad teks rinktis planą B. Ir dėrybos vyko Briuselėje toliau bet mes sakėme, kad reikia pasirengti ir tam, kad lėšos bus skirtos ir Niderlandams. Mes tuo metu priėmėme tam tikrų sprendimų apie tai, kaip bus įgyvendamos naujos programos regioninių vietos nacionalinių lygmenių 11-12 metų pradžioje mes apsisprendėme turėti vieną bendrą programą iš socialinio fondo, e, keturias regionės plėtros programas ir keletą smulkesnių programų ir vieną nacionalinę žuvininkystės programą. Pradėjome 12 metais jau renkti konkrečius planus kol toliau vyko darybos, mes e, nacionalinės regionės vietos valdžios atstovų darbo grupę įkūrėme, jai vadovavo partnerystės susitarimo programos vadovas, taip pat politiniai sutikimai vyko tarp ministerijų ir vietos bei regionės valdžios. E, pagal atskirus fondus dirbome apie tai dar vėliau pakalbėsiu. Taip pat buvo apsispręsta, kad mes, kadangi jau diskutuojame atskirus fondus ir konkrečias veiklos programas, pagal juos įgyvendinamas buvo e, nutarta e, e tokiu būdu e, vėliau apibriežti partnerystės sutarimą. Mes pradėjome nuo veiklos programų. E, Niderlanduose, o paskui jau perėmė prie partnerystės susitarimo. Taigi buvo toks procesas iš apačios į viršų. Uh, vyko toks procesas. Dar reikėtų pasakyti, kad e, įkūrėme darbo grupę specialią, kad e, užtikrintume e, sąveiką tarp Europos struktūrinių investicinių fondų. Tai labai svarbu šiuo naujoju programavimo laikotarpiu. Ir Niderlandai pasirinko požiūrį iš apačios į viršą. Pirmiausia, buvo parengtos veiklos programos kaip minėjau, ir mums reikėjo kažkokios pro, platformos, kad galėtume susijęti tarpusavyje tas programas ir užtikrinti sinergiją. E, 2014 m. kovo mėnesį yra šių metų, šio mėnesio pradžioje mes e, nusintėme komisijai partnerystės tarimą ir programas pagal regionės plėtros fondą, socialinį fondą ir e, žemės ūkio kaimo plėtros fondą. E, ir mes įtraukėme vietos regionės valdžios atstovus dėrybo, į dėrybą su komisija, nes jie dalyvavo dėrybose dėl veiklos programų jau. Tačiau kol kas mes dar laukiame uh, komisijos, kol jį pakvies mus e, daryboms dėl partnerystės sutarimo. Niderlanduose taip pat vyko diskusijos su ministerijomis apie tai, ką reikėtų daryti per programų ir partnerystės sutarimo įgyvendinimo laikotarpį. Galime pasakyti, kad partnerystės sutarimas mums yra tarsi skėtinė struktūra keturioms programams, tai yra problema e, užtikrinant sinergiją tarp e, struktūrinių investicinių fondų. Mes e, atlikome bendrą ekonominės, socialinės ir teritorinės anglos analizę, taikome horizontalius principus ir taip pat apibrėžėme bendrus nacionalinius tikslus pagal kiekvieną fondą. Partnerystės principas E, tai dalykai, dėl kurių jūs kovojate vietos regione valdžia e, nuo pat pradžių įtraukta yra į rengimo partnerystės sutarimo ir veiklos programų procesą. O veiklos programos, kaip sakiau, yra pagrindas partnerystės susitarimui. Tas vadinamas požiūris iš apačios į viršų. Uh, E, taip pat vyko labai plačios konsultacijos su visais suinteresuotais asmenimis, vietos regionė valdžia, ypač dėl e, Europos e, žemės ūkio kaimo plėtros fondo. Mes su vietos atstovais e, kalbėjome, išdalėjome klausimyną, laukėme atsakymų. Dar e, keletas išvadų dėl paties rengimo dokumentų proceso. Pozityvų tai, kad partnerystės susitarimas sutelkė skirtingus suinteresuotus asmenis vienu metu ir tai yra nauja mūsų šaliai, kadangi visuomet kiekvienas fondas buvo e, traktuojamas atskirai, atskiros ministerijos jais užsėmė skirtingais greičiais, pagal skirtingus tvarkaraščius. Antras dalykas e, - požiūris e, iš apačios į viršų užtikrina labai dėlį įsitraukimą vietos regioninių lygmenių ir užtikrina sinergiją tarp e, skirtingų fondų tiek nacionalinių, tiek regioninių lygmenių. Tokiu metu užtikrinamas vientisumas tarp ES fondų lėšų. Ir taip pat e, yra speciali programa, kuri e, taikoma Niderlandų vakarams, kuri taip pat yra susijusi su kitais fondais. E, procesas buvo skaidrus, tačiau įvairialypis, skirtingi požiūriai pasireiškia. Briuselėje vyksta toliau dėrybos dėl sąlygų ir tuo pat metu yra rengiamos veiklos programos Europos komisija paprašė to birželį, tiksliau 11 metų lapkritį pateikė pasiūlymus dėl naujo programavimo laikotarpio ir iš karto visų valstybių narių vietos regionės valdžios buvo paprašyta e, pradėti e, pasiparengiamosius darbus, bet e, Briuselėje vyko dėrybos, kuo jos ilgiau truko, tuo mums buvo sunkiau uh, renkti e, partnerystės susitarimus ir veiklos programas. Niderlanduose mes pasirinkome pirmiausiai parengti veiklos programas, tik paskui partnerystės susitarimus ir dėl to, kaip įsivaizduojate, kilo tam tikrų koordinavimo problemų. E, socialinio fondo, kaimo plėtros fondo programos greitai buvo parengtos, bet kaimo plėtros e, vėlgi užtruko ir tai e, kelia problemų norint užtikrinti sinergijas. Inovacijos dalykai taip pat e, sudėtingi, nes sunku užtikrinti vienodą tempą parengiamųjų darbų. Dar viskas priklauso nuo sprendimų Briuselyje. Mes taip pat vieną 1,8 milijardo e, gauname pagal visus fondus paramos ir e, bijome, kad nebūtų pernelyg didelės daug administracinių reikalavimų tvarkyti tokią, tokį mažą biudžetą. Ir taip pat nenorime, kad vietos regionių lygmenių atsirastų pernelik daug biurokratinių reikalavimų. Aš pats e, dalyvavau aktyviai darbuose pas, per paskutinį programavimo laikotarpį, e, prisidėjau rengiant strateginę programą. Mes siekėme palengvinti procesą. E, rengiant veiklos programas ir partnerystės susitarimą, bet, kaip sakiau, Ir kaip sakiau, mes e, sugebėjome sutelkti skirtingus suinteresuotus asmenys. Ačiū. Dabar Marekas Kozakas iš Varšuvos universiteto Europos regionės, regionių ir vietos studijų centro profesorius. Prašyčiau, jau galite kalbėkite, kaip galima trumpiau, pristatykite gal pirmiausia išvadas, tai paskui pavyzdžius. Dėkui, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Pabandysiu kuo trumpiau pristatyti savo pranešimą. Pagrindinis teiginys būtų, kad partnerystės susitarimų negalima nagrinėti kaip atskirų dokumentų, nes jie yra susiję su kitais dokumentais ir su kitomis politikos sritimis. Tai galioja ir Europai, ir konkrečiai Lenkijai norėčiau šiek tiek pakalbėti apie kontekstą, apie stipresias pusės, apie tai, kam reikia skirti daugiau dėmesio, apie pažangą ir galiausia pateiksiu išvadas, kaip keitėsi kontekstas 2014 metų e, aktas, e, vystimosi e, teisės aktas, kurį pasirašė Lenkijos prezidentas, yra labai svarbus ir jis nurodo ministro galės ir įgaliojimus. Jame taip pat sustiprinama partnerystės susitarimo e, rolė. Partnerystės susitarimai turi aiškę įtaką tiems susitarimams, kurie yra pasirašomi su regionais. O nacionalinės programos, dėl tų programų prieš dvi dienas prasidėjo dėrybos. Kokios yra konsultacijos ir kaip vyksta pasirengimas. Viskas vyksta laiku, formalios konsultacijos, oficialios konsultacijos vyksta laiku, bet šiek tiek kyla problemų aiškinantis teminius tikslus ministerija ir regioninės valdžios struktūros aiškinosi, ką konkrečiai reiškia kuri tema. Pavyzdžiui, išmanioji specializacija, smart specialization. Taigi čia yra šiek tiek problemų. Kitas dalykas, e, bandymas suprasti, ką reiškia augimo katalizatoriai, drivers of growth kai kurie regionai turi savo idėjų, ką tai galėtų reikšti, tie dalykai yra irgi intensyviai svarstomi. Eksante ir vykstantis vertinimai leidžia pasiremti įgytą patirtimi. Partnerystės sustarimai maždaug yra 200 puslapių ilgumo tai yra pakankamai dideli susitarimai. Kokie pagrindiniai tikslai? Pagrindiniai tikslai yra labiau orientuotis į teminius aspektus, taip pat e, jie atitinka vystimosi paradigmą ir labiau orientuojamasi į viziją, ne tiek į konkrečius poreikius. Tai yra, kad partnerystės sustarimas žiūri ateities orientyrus, ateities prioritetus. Manau, kad toks pasikeitimas yra labai svarbus. Mes turime labai stabilę institucinę sistemą, galime kalbėti apie testinumą, apie kokybę, e, kuri yra pademonstruota ir abejonių, kad gautas lėšas mes galėsime įsisavinti. Ir klausimas yra ne apie lėšų įsisavinimą, bet apie tai, ar bus laukiami rezultatai. Čia kokybė įgauna labai svarbu vaidmenį švietime. E, taip pat e, kitose sritise. Dabar kam reiktų skirti daugiau dėmesio? Turiu galvoje ne problemas ar ne kliūtis, bet apskritai, kam turėtume skirti daugiau dėmesio? Regionės veiklos programos. Ar jie ar tos programos laikysis CSF ir partnerystės susitarimų. Turime dar laukti galutinių rezultatų, nes ministerijoje dar vyksta dėrybos. Partnerystės susitarimai ne visuomet yra pakankamai aiškus ir tikslus nes juos rengiant, rengiant regioninės veiklos programas, kai kurie dalykai nėra iki galo aiškus, nes e, finansavimas irgi gali nulemti konkrečias regionų veiklos programas. Toliau. Kaip ir atskėdžiama sprendimų prieimimo atsakomybę, koordinuojant su regionų plėtros fondu ir jūrų ir žuvininkystės fondu turėtų būti konkretesnė, nes tai leistų išvengti ateities problemų, bet kol kas tie atitinkami reglamentai nėra patvirtinti ir todėl negalima gauti visos reikalingos informacijos, kuri turi būti traukta į šias partnerystės susitarimų dalis. Taip pat aš manau, kad reikia daugiau laiko konsultacijoms, ne tik aptarti lėšų paskirstimą ir lėšų tikslus, bet taip pat ir tuos katalizatorius, viziją, kliūtis ir taip toliau. Ir galiausia, mano nuomonė, asmeninė vadovo atsakomybė turėtų būti e, įtvirtinama. Dabar šis dalykas problemų nekelia, bet ateityje galėtų iškilti tokių problemų. Regionų plėtros fondas. Jo aprašymas neįtraukia pačios pagrindinės problemos žemės ūkija. Tai yra, kokia yra žemės ūkio sektoriaus struktūra nes gali būti, kad yra daug mažų ūkių ir negalima tikėtis, kad tie ūkiai, maži ūkiai bus labai konkurencingi, o iš mm, partnerystės sustarimų to tikimasi. Toliau e, reiktų išsiaiškinti, ar galima statyti infrastruktūras reiktų išsiaiškinti, kokiom sąlygom infrastruktūriniai darbai galėtų būti finansuojami. Pavyzdžiui, kai kuriuose regionuose negalima statyti oro uostų, nes nėra aiški atsakomybė. Taigi diskusijos tais klausimais irgi dar vyksta. Kartais skaitydamas tuos dokumentus, aš savęs klausdavau, kam jie skirti, ar tik tai specialistam, ar ir visiems žmonėms kad jie galėtų susipažinti su ateities planais. Jei mes norime, kad tokie dokumentai turi būti, turėtų būti visiems prieinami, tai turėtume atitinkamai juos pakoreguoti. Norėčiau pasakyti, kad mūsų darbai pagal planą vyksta laiku, partnerystės susitarimai jau yra pradėti renkti dalyvaujant komisijai, jų galutiniai variantai balandžio mėnesį bus išsiųsti komisijai, maždaug dvi savaitės beliko iki balandžio, vyksta diskusijos. Dėl devinto tikslo regionėse plėtros programuose, manau, tas klausimas pakankamai greitai bus išspręstas. Taip pat kai kuriais atvejais ne, neaiškus departamentų atskirų padalinių koordinavimas. Toliau neaišku. Kiti kai kurie techniniai dalykai nėra aiškus, kai kalbame apie socialinę infrastruktūrą pavyzdžiui, ir galbūt neaišku, kas tos klausimus turėtų spręsti, ar bendra žemės ūkio politika, ar Europos regionų plėtros fondas turėtų finansuoti tokias programas. Kokios išvados? Mano nuomonė, tai yra geras žingsnis, tinkama kryptim laikas taip pat yra geras, nežiūrint to, kad reglamentai patvirtinti pakankamai vėlai 17 gruodžio. Reikia, kad e, tikslai būtų geriau integruoti į bendrą ES vystimosi politiką. Taip pat reikia ženkliai pagerinti institucinę sistemą. Gali iškilti potencialių problemų koordinuojant šias, šios susitarimus su regionų plėtros fondo projektais ir su e, jūrų ir žuvininkystės fondo projektais pagal CSF, nes tie du reglamentai dar nėra priimti. Dėkui. Dabar norėčiau steigti žodį ponai Marijanai Dermeli, Slovenijos ekonominės plėtros ir technologijos ministrai. Dėkui. Aš dabar mm, dirbu tik ką įsteigtame Europos sanglaudos departamente Slovenijoje. Kontekstas Slovenijoje yra naujas, naujoje finansinėje programoje finansavimas lyginant su praėjusia buvo ženkliai sumažintas. Slovenija e, labai nukentėjo nuo krizės ir tas atotrukis tarp reikalingų lėšų ir tarp galimybės gauti Europos finansavimą yra daug didesnis negu ankstesnėje uh, E, finansų programoje. Slovenija yra padalinta į sanglaudos regionus rytinį, kuris mažiau išsivystęs ir vakarinį, kuris labiau išsivystęs. Abiejose regionuose naudojamos ERDF ir ESF fondų lėšos. Slovenija taip pat gali gauti paramą pagal sanglaudos fondą kuris bus naudojamas dviejų sanglaudos regionų plėtrai. Kalbant apie administracinį pas, padalinimą, tai abu sanglaudos regionai e, dalyvaus e, įvairiose, įvairiose programose, taip pat ir partnerystės susitarimų ir veiklos programoje. Čia yra mm, dabar parengtas vienas bendras sustarimas visiems trim fondam ir dėl to mes galvojame, kad visos numatytos priemonės bus geriau įgyvendintos ir bus didesnis sinerginis poveikis. Mm, oficialiai e, šis dokumentais bus pateiktas balandžio 11. Planuojama finansuoti 11 prioritetinių krypčių, dėl 12 dar vyksta diskusijos. Jų smulkiai nevardinsiu, tik norėčiau pasakyti, kad norėjome sutelkti lėšas pirmoms keturioms pirmoms e, keturioms teminėms kryptims - moksliniam tyrimam ir plėtra, smulkiom įmonėm. Tai yra viena iš prioritetinių krypčių, o e SF e, didžioji dalis bus skirta prioritetiniai krypčiai, kurios tikslas didinti užimtumą. Tokia būtų bendra apžvalga, kokios problemos lieka. Reikalinga didesnė koncentracija, kaip jau minėjau, finansavimo apimtis ženkliai sumažės ir bus labai sunku užtikrinti tinkamą finansavimą visiems numatytiems prioritetams. Turime dėl to pakoreguoti savo veiklos metodus, turime siekti, kad būtų galima įgyvendinti sinergijų efektą, vykdant įvairius projektus. Viena iš problemų taip pat yra ir naudoti tvaraus miestų vystimo priemonės. Čia teritorinės investicijos yra numatomos, septyni miestai dalyvaus šioje programoje. Ir čia viena iš problemų būtų įtraukti abiejų sanglaudos regionų tarybas. Vyksta daug viešų diskusijų ir tikimės, kad šis procesas bus sėkmingai įgyvendintas. Tiek galėjau pasakyti, tikiuosi, kad kalbėjau pakankamai trumpai. Dėkoju. Toliau Dobrinka Veselinova Krasteva, Bulgarijos atstovė. Taip pat noriu pasakyti, kad mes turime mūsų salėje Bulgarijos vieno iš miestų merą, um, kurį sveikiname čia atvykusi, o dabar žodis poniai Veselinovai. Dėkuoju. Pristatysiu Bulgarijos patirtį rengiantis partnerystės susitarimui. Aš pati esu atsakinga administracija už e, šio susitarimo parengimą, todėl galiu tik tai papasakoti apie tuos iššūkius, su kuriais susidurime. Taigi, kaip jūs žinote, tai yra antrasis e, finansavimo laikotarpis, neatsižvelgėme į prieš stojimo laikotarpio teiktą finansavimą, tačiau jau dabar galime apčiuopti rezultatus, mat fondų įsisavinimo e, mastai atitinka reglamento nustatytus kriterijus. Ir rezultatai yra apčiopiami daugelį miestų, savivaldybių ar net paprastų miestelių. Ten, kur buvo parengti ES fondų finansuojami projektai. Taigi dabar turime bendrą strateginę programą visiems penkiems fondams. Mm, mes turime nusistatę 11 tematinių tikslų ir juos visus esame konkrečiai apibūdinę. Taip pat esame parengę ir įgyvendinimo veiklos programas ir strateginius dokumentus Bulgarijoje, mm, taip, taip vadinama Bulgarijos 2020 metų strategija. Be kita ko, e, bandėme derinti nustatytus prioritetus su nacionaliniais tikslais, turime atsižvelgti į šaliai mm, teiktas rekomendacijas, kurios paremtos Europą 2020 strategija. Taigi, 2010 metais pradėjome renkti šitą susidarimą, taigi praėjau nemažai laiko. E, Pirmiausia, įkūrėme darbo grupę ir kaip matyti iš mūsų pristatymo, visi e, grupės e, atstovai rinkosi kas mėnesį aptarti visų sunkumų, iššūkių. Posėdžiai buvo rengiami įvairiose vietose, įvairiose kraštuose ir bandėme aptarti visą eilę sudėtingų klausimų. Todėl turbūt nedaug administracijos atstovų, kurie nėra informuoti apie šitą partnerystės susitarimą. Taip pat yra ir viešos diskusijos skirtos piliečiams, tai yra dokumentas, kuris buvo diskutuotas per praėjusius du metus. Taigi, kokie iš tikrųjų yra tie e, iššūkiai rengiant šį susitarimą. Galbūt pasakysite, kad tai yra mūsų iš ankstiniai sunkumai, valstybinės problemos. Galbūt mūsų šalyje dar įsigalėjusios tos problemos, kurios yra susijusios su prieš ES stojimo laikotarpiu. Ir mes nuo pat pradžių supratome, kad tai yra mūsų ypatumai, tai yra mūsų saligotumai, todėl į juos bandėme atsižvelgti ypač e, tuose sektoriuose, kurie yra sudėtingi, bandėme juos reformuoti. Taigi, suvokiame tam tikrų sektorių iššūkius, problemas, strategijos yra aiškios, tačiau kol kas neįgyvendinamos reformos mes suprantame, kad jas reikia vykdyti ir tęsti, norint pritraukti dar kito finansavimą. Kitas e, iššūkis yra racionalizavimas, supaprastinimas ir bendros nuostatos. Jau įdėkti supaprastinimo mechanizmai dėja nepateisina lūkesčių, tai netgi apsunkina visus procesus. Todėl subjektams visiškai aišku, kad procesas dėja nesupaprastėjo. Štai mūsų partnerystės sutarimo prioritetai, kurie išplaukia iš mano minėtos Bulgarijos 2020 metų strategijos. Žinoma, tvarus augimas, infrastruktūros, transportas, sveikata ir švietimas. Kaip minėjau, nusistatėme tematinius tikslus, kurie e, suskirstyti hierarchiniu būdu. Jūs galite, aišku, juos ir visus kartu e, nagrinėti, bet jie turi tam tikrą pirmenybę. Štai čia yra mūsų numatyti prioritetai. Visi iš jų yra svarbus. Tai yra tos rytis, kurioms sieksime finansavimo. Kovo pabaigoje bandysime įtraukti šitos tikslus e, į mūsų programas. Taigi pastaruoju metu svarstome apie nacionalinių lygmenių numatomas programas kurios apimtų trijų ar keturių metų laikotarpį. Tai yra iššūkis, tačiau, tačiau tikslas pakankamai aiškus. Taigi tiek trumpai apie mūsų pasirengimą. Dėkoju. Toliau yra Timiš apskrities vicepirmininkas iš Rumunijos. Dėkoju pirmininkė, dėkoju kolegos, pamėginsiu pristatyti mūsų padarytą pažangą rengiantis partnerystės susitarimui. Pirmiausia, pristatysiu Timiš apskritį, kuris yra Rumunijos vakaruose, ta apskritis yra Rumunijos vakaruose, o taip pat Taip pat e, pristatysiu Europos regiono asamblėjos e, požiūrį. Pirmiausia, apie vakarinę Rumuniją ir Timiš e, apskritį. Jūs matote, kad mūsų dydis yra beveik 32 tūkstančiai kvadratinių kilometrų, apima keturis e, apskritis e, po Bukarešto apskrities, tai yra antra pagal dydį e, apskritis. Mūsų apskrityje BVP augimas yra antroje vietoje visoje Rumunijoje ir yra tik maždaug 2 procentai bedarbystės lygis. Europos regionų asamblėja įkurta 85 metais ir dabar narių yra be maž 230 ir 15 tarp regioninių organizacijų. Mūsų tikslas, žinoma, įsisavinti ES fondo lėšas, norėtume turėti tokias priemonės, kad galėtume plėtoti projektus atliepiančius mūsų poreikiams, paklausai. Norime aiškiai suprasti, ką ir kaip galėtume padaryti vietos lygio, o taip pat, žinoma, norėtume veikti iš vien kartu su mūsų centrinė valdžia. Taigi pristatysiu dabar susiklošiusią situacija tam požiūriui, tas požiūris atspindi ne tik um, mūsų apskrities, bet ir taip pat ir ekspertų nuomonę. Požiūris Rumunijoje įsigalėjęs yra iš viršaus į apačią. Nepaisant to, kad yra tam decentralizuotas požiūris. kol kas nėra pasiteisinančio ir veikiančio konsultacijų procesų su vietos valdžia. Netrukus bus, nesenai buvo parengtas e, trečiasis partnerystės sutarimo e, projektas, į kurį trauktos e, veiklos programos ir Per artimiausias kelias savaitės vyks viešosios diskusijos. Kalbant apie vietos subjektus ir pagrindinius prioritetus, tai jie susiję su 2020 e, metų strategija ir galiu jums užtikrinti, kad tarp institucinėme komitete vyko nemažai tematinių diskusijų, tačiau apie koreliaciją buvo kalbėta nedaug. Todėl susidaro įspūdis, kad valdymo institucijos regioninę politiką tarsi kontroliuoja ir valdo savo rankose, o taip pat programos yra pakankamai koordinuojamos. Įsisavinimo nuošimtis yra pakankamai didelis, tačiau manome, kad mums trūksta pajėgumų vykdyti patiems šitas veiklos programas. Mes suvokiame, kad finansavimas yra didesnis nei praeitie tačiau trūksta pusiausvyros, kaip paskirstomos e, galios tarp centrinės ir vietos valdžios. Todėl manome, kad yra erdvės dar tobulėjimui visose Rumunijos regionuose, kaip būtų galima atsižvelgti į visiškai skirtingus regionų poreikius į kai kuriuos sektorius e, nebuvo atsižvelgta. Tai yra energetikos, sveikatos, e, informacinių technologijų ir komunikacijų sektoriai. Atskiri srautai galėtų būti nukreipti į integruotas programas Iš patirties galime pasakyti, kad tokiems projektams e, pinigai yra labai tinkamai įsisavinami ir panaudojami, todėl norėtume turėti daugiau įgaliojimų įsisavinti lėšas. Taip pat yra Vengrijos Rumunijos programa. Tačiau kol kas nesusitarėme dėl tematinių tikslų ir uh, strateginių tikslų ir taip pat dėl valdysenos e, institucijos. Todėl gali nukentėti visa programa. No, nepaisant to, kad e, beveik šimtų procentų yra įsisavintos lėšus. Taigi yra problematinė situacija. Taip pat viešųjų institucijų gebėjimai kompetencija yra nepakankama, žmonės nėra labai motivuoti, maži atlyginimai. Todėl nacionalinių lygmenių reikia imtis e, savarankiškų priemonių. Galiu pateikti pavyzdį. Štai yra projektas, kurį patikrino bent keturios žinybos ir nepaisant to mes sulaukėme iš komisijos pakeitimų ir netgi baudų. Pagal daugiametę finansinę programą mums yra skirta visa eilė finansavimo ir tos veiklos programos kol kas yra apibrėžiamos tarsi globaliai, tačiau jos turėtų būti orientuotos regionaliai, kiekvienam regionui laikomės nuomonės, kad e, tokios programos turėtų būti nukreiptos į regiono subjektus. Privalu rasti pusiausvyrą tarp e, vietos tikslų ir centralizuotų tikslų ir atitinkamai imtis veiksmų. Labai tikiuosi, kad e, Rumunijai bus skirtas fondų finansavimas, nes kol kas pagal fondų skirimą, fondų dalį, kuri tenka vienam gyventojui, Rumunija yra paskutinėje vietoje Europos Sąjungoje. Taigi rezultatai kol kas nėra geriau, o štai jau nebe matote paskutinės mano skraidys. Europos regionų asamblėja, keletą žodžių apie ją. Mes e, savo veiklą remiam partnerystės principu, visi Europos regionai renkasi į asamblėją, remiame Europos regionus, e, padedame jiems parengti partnerystės susitarimus, e, rengiamas, rengiama politinė ataskaita, kuri teikiama parlamentui ir komisijai tai yra pono Raihardo taip vadinama ataskaita. Ir yra bendro pabudžio klausimai susijęs su ES problematika. Tai yra klausimai susijęs su nepakankama finansavimo įsisavinimo problematiką, bandome dėmesį sutelkti į programavimo, iš ankstinio programavimo aspektus, ieškome sinergijų tarp centrinio regiono lygmens planavimo institucijų. Tai yra pagrindinės mūsų išvados ir veiklos barai. Taigi optimistiniu scenariumi tikėsime, kad mūsų regioninis balsas bus išgirstas. Labai ačiū. Ir paskutinis ekspertas e, yra ponas Ulrichas Tėvusi, kuris kalbės apie veiklos programą Vokietijoje. Jisai atsakingas už šias programas yra. Dėkuoju pirmininkė, aš kalbėsiu vokiškai. Uh, Norėčiau apsiriboti socialinių organizacijų požiūrių, partnerysčių kontekste. Taip pat norėčiau e, pakalbėti apie Elgesio kodeksą ir akcentuoti jo svarbą. Jeigu žiūrėsime socialinės organizacijas Vokietijoje, jų pozicija, partnerystė yra procesas, kuris trunka tam tikrą laiką. Nuo 2000 metų mes e, stebėsienos komitetuose dirbame, o per paskutinį programavimo laikotarpį dirbome rengiant strateginius planus ir atsirado mūsų partnerystės tam tikri dokumentai, programa. Mes galėjome e, geriau sužinoti, kaip įgyvendamos yra partnerystės. Vyksta diskusijos apie partnerystės, apie veiklos programų rengimą. Visos šios diskusijos vyksta strategijos Europa 2020 kontekste. Ir e, reikėtų prisiminti 2010 metus, vyko daugybė klausimų, konsultacijų, socialinės organizacijos, socialiniai partneriai, vietos valdžia buvo kviečiami federalinės vyriausybės išsakyti savo nuomonę, padėti renkti įvairius tematinius klausimus. Galiausiai buvo pasiektas konsensusas apie ateities strategijas. Jeigu galite e, e, išskaityti tekstą, tai tamsiau pažymėtas yra etikos kodeksas. Man atrodo, kad socialiniai partneriai pozityviai prisidėjo, e, suinteresuoti asmenys taip pat nuo pat pradžių E, dirbome vairiose srityse ir pagrindinėse srityse, kurios yra labai svarbios e, veiklos programoms įgyvenams pagal socialinį fondą. Kalbu apie socialinį fondą, nes mes veikiame federalinėme lygmenyje ir kompetencijos įgyvenant šį fondą yra taip pat federalinėme lygmenyje buvo įtrauktos e, bažnyčios įparengiamusius darbus, taip pat pasižiūrėjome, kokią kryptim norime žengti. Mes taip pat, kaip organizacijos, norėjome pasižiūrėti demografinius pokyčius, parengti vairias organizacijas, spręsti demografinių pokyčių atnešamus iššūkius. Pradėjome jau dirbti 12 metais Parengiamosius darbus pradėjome, dabar jau baigėme juos. Organizacijos daug ką daro pačios. E, pe, 12 metų balandį m, paskelbėme vadovą e, kalbama ten apie pagalbą vietinių lygmenių e, per naują programavimo laikotarpį. Mums svarbu Europos E, Sąjungos strategijos Europa 2020 tikslus susijęti su socialiniu fondu kaip e, vykdomąją priemonę. Taip pat e, buvo siekta užtikrinti, kad naujoji direktyva partnerystėje būtų deramai gyventinta mes bandome pagerinti socialinių įmonių e, statusą. E, baigdamas galiu pasakyti, kad e, jeigu žiūrėsime į partneriščių plėtotę, galima pasakyti, kad Elgesio kodeksas yra naudinga priemonė. Ji, aišku, nėra privaloma priemonė. bet mes dirbome kartu, e, turime tam tikrus ryšius. Jeigu, pavyzdžiui, vyksta piknaučiavimas įgyventinant partnerystę, gali tai kelti tam tikrų problemų ir socialinės organizacijos e, daugelį šalių pastebėjo, kad pernelyg galbūt vėlai pateiktas e, šis elgesio kodeksas, dėl to įgyvendinti jo nuostatas yra sunku vadovautis jomis. Uh, E, partnerys šiuo atveju jis turi atsirasti kaip galima greičiau. Mes kaip organizacija jau veikiame beveik dešimt metų ir norime turėti įtakos ir taip pat mes norime turėti galimybę pateikti savo nuomonę, prisidėti žiniomis, gebėjimais. Dėl to labai svarbu, kad Elgesio kodeksė 17 straipsnėje minimi administraciniai gebėjimai, jų stiprinimas. Taip pat labai e, svarbu, kad viešosios institucijos pasitikėtų partneriais, būtų pasirengusios dirbti su jais. Ir mums reikia tam veiksmingų struktūrų. Negaliu rasti teisingo puslapio, sako kalbėtojas. Kaip sakiau, veiksmingos struktūros yra labai svarbu. Kitas dalykas - teisinė, finansinė sistema. Tai taip pat nepaprastai svarbu. Ir E, taip pat kila problemų dėl e, subsidijų e, skirtingiems fondams taikomų taisyklių. Reikia pašalinti spragas, nes kitaip kyla pavojus, kad socialinės organizacijos įvairios struktūros, kurios yra pagrindas įgyvendant projektus, negalės dalyvauti ir partnerystės programa paprasčiausiai įstriks. Reikia paramos politinės socialiniams struktūroms, organizacijoms. Tai yra svarbi priemonė visose šalyse. Taip pat e, būtų naudinga pasikeisti nuomonėmis su komisija, nes ji tvirtina nacionalinės veiklos programas. Mes savo ruoštų matome, kad būtų naudinga palaikyti ryšius ne tik su komisija, bet ir su e, parlamento nariais. Pone Šriuter, Europos parlamento narė yra labai e, mums, e, labai mums padeda daug, padeda suteikti informacijos, kaip aktyviau dalyvauti. Dėl bendrų taisyklių pagal penktąjį straipsnį reikėtų jas kaip geriau panaudoti, nereiktų pasikliauti vien komisijos ataskaitomis apie gyvenimą, bet e, šalis taip pat turėtų prisidėti rengiant ataskaitas apie e, projektų įgyvenimą ir operacinių veiklos programų. Dėkoju. Dabar norėčiau pakviesti regionų generalinio e, direktorato e, direktoriaus pavaduotoją Normandą Popensą. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai, ponės ir ponai, man labai malonu kad galiu dalyvauti jūsų posėdėje. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir jūsų komitetui, kad surengėte šią savalaikę diskusiją. Ji labai įdomi. Mums visiems e, labai įdomu, kaip bus įgyvenimas naujas laikotarpis 14-20 metų, nors dar likė darbų iš 7-13 metų, bet dabar visi galvojame apie struktūrinius investicinius fondus, kaip jie bus naudojami per e, laikotarpį naują, kuris, kuris prasidėjo 2014 sausį. Kaip žinote, ši komisija labai aktyviai veikė, rengiantis, jau veikė, rengiantis šiam laikotarpiu buvo um, sutarta, koks bus reglamentavimo pagrindas. Taip pat pradėjome neformalų uh, dialogą su valstybės narėmis dar prieš pusantrų metų ir pristatėme mūsų poziciją, mūsų tarnybų poziciją valstybės narėms. Uh, taip pat siekėme surinkti informaciją komisijoje ir paaiškinti valstybės narėms, kas mūsų nuomonė turėtų būti prioritetai programavime, atsižvelgiant į kiekvienos situacijos skirtingos objektyvę analizę. Mes poziciniuose dokumentuose išdėstėme savo nuomonę, nes tai yra svarbiausi elementai e, Pirmas dalykas, mūsų tikslas yra pasiekti strategijos Europą 2020 e, tikslus. Dabar jau e, reglamentai yra e, priderinti prie teminių mm, tikslų pagal šią programą. Ir dabar tikslas yra skirti pakankamai finansavimo tiems tikslams. Mes taip pat norime pasižiūrėti, kokia valstybių narių patirtis kokie yra jų prioritetai, kokios didžiausios problemos. Taip pat e, bandėme pasižiūrėti į tai, kaip e, fondai yra įgyvendami, nebenorėjome kartoti klaidų ir e, sustiprinti investavimo pagrindą valstybėse narėse. Dar svarbus dalykas - nauja intervencinė logika. Šiandieną girdžiu uh, E, kad visi kalba apie eksantę sąlygas susijęs su rezultatais ir mes norėjome akcentuoti tai savo pozicijos dokumentuose. Aišku, rezultatai yra svarbiausias dalykas. Bet nepamirškime investicijų svarbos, daugiau kaip 100 milijardų eurų yra numatyta mes žiūrime dabar į bendrus penkis fondus, kiekvienas fondas turi savo tikslus, E, yra reglamentai skirti atskiriems fondams dėl to, bet taip pat yra ir, e, yra ir mm, pasiekta pažangos rengiant planus pagal skirtingas programas. Tačiau nepamirškime, kad e, turime gyventi integruotą e, jūrininkystės politiką, e, vystimosi politiką ir e, E, reikia užtikrinti, kad veiktų partnerystės ir viskas būtų daroma teisingai, gerai bendradarbiaujant valstybinių lygmenių, regioninių lygmenių. Kaip sakiau, pradėjome su valstybėmis narėmis diskusijas dar 12 metais, dabar e, vyksta oficialios dėrybos. Tai reiškia, kad valstybės narės pateikė partnerystės sutarimus ir veiklos programas mums tvirtinti. Turiu pasakyti, kad Procesas yra kur kas lėtesnis negu kad tikėjomės. Galima sakyti, kad Bruselėje užtrunka, kol e, sprendimai yra priimami. Bet e, gruodžio 22 paskelbti pirmieji dokumentai, o iki šiol esame gavę tik tai 12, 12 partnerystės sutarimų, kai kurie pasiekė mus tik praeitą savaitę. E, terminas yra balandžio 22 ir dar laukiame 16 dokumentų reikia, kad valstybės narės paskubėtų, nes labai e, daug komisija yra investavusi, įdėjusiai pastangų, kad vyko puikios diskusijos, e, pateiktos gairės, buvo esame atviri, atsaky, galime atsakyti klausimus, bet kol kas gavome tik tai 12 e, dokumentų 18 e, programų gavome pagal e, žemės ūkio, e, kitus fondus, bet iš viso 170 turi būti tų planų pagal visus fondus. Kai kurios valstybės narės ir reglamentai gali neskubėti dėl kai kurių elementų. Ne viską reikia pateikti laiku, vienu metu, bet reikia, kad būtų sprendimai primanti kaip galima greičiau, nes komisija jau daug kartų yra sakiusi, kad kokybė ne greitis yra svarbiausia. Aišku, mes turėsime visas programas išnagrinėti, ištikrinti nuoseklumą visose, visų programų ir reikės dėrėti su valstybės narėmis, reikės, kad būtų pakeista kai kas, atsižvelgiant į komisijos pasiūlymus dėl partnerystės susitarimų, veiklos programų ir programų kitiems fondams. Yra ir bendrų uždavinių, kaip mes juos įsivaizduojame Tai turbūt nėra kažkas labai keisto, bet noriu pasakyti Jums, kad koncentracija, prioriteto nustatymas yra rimtas uždavinys turime dirbti toliau, kad e, užtikrintume, jo koncentracija būtų lėšų ir kad būtų jos naudojamas ten, kur jos gali padaryti kažkokį pokytį. Taip pat yra teminiai tikslai, kurie yra pagrindas koncentracijai, e, inovacija, moksliai tyrimai, skaitmin darbo tvarkė, parama MBI, e, vietos miesto ekonomija. Tai yra pagrindiniai tikslai 23,1 procentas iš socialinio fondo, e, sanglaudos biudžeto skirtos bus lėšos, bet mums reikia taip pat mm, e, pripažinti, kad kai kas nori tęsti veiklą kaip anksčiau ir neužtikrinti tos koncentracijos, bet turime dirbti kartu, kad pasikeistų padėtis. Papildomumo skirtingų fondų klausimas, šiandieną taip pat apie jį buvo kalbama, mes kaip komisija pritarėme derinimui skirtingų programų. Mes savo darbą dirbame visuomet e, įkūrėme, turime įkūrę specialų komitetą, kuris tinka kas savaitę, bet nacionalinių ir regionų lygmenių taip pat daug ką reikia padaryti, kur yra įgyvendamas e, programos ir, pavyzdžiui, kaimo plėtra, regioninė plėtra, kartais panašios priemonės taikomas ir papildomumas bei derinimas valstybinio ir regionų lygmenių yra labai svarbus dėl to. Turime gerą dabar da, pagrindą darbui ir turime užtikrinti, kad viskas vykstų, vyktų sklandžiai, nes reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp kaimo e, miesto e, vietovių. E, kitas dalykas - rezultatai, partnerystės susitarimai yra tarsi apibendrinimas ir mechanizmai ten turi būti e, numatyti, kad e, būtų aišku, kaip bus atsiskaitoma, o veiklos programuose labai svarbu siekti rezultatų. Naujasis reglamentas turi tai paversti realybę, dabar turime geresnę sistemą naują ir e, Reikia užtikrinti, kad veiklos programos e, leistų pasiekti kiekybiškai e, galimus vertinti tikslus. Mes dirbame su valstybių narių ekspertais, padedame ir savo e, žiniomis, bet reikia suprasti, kad tie klausimai yra labai svarbus. Trečias dalykas - iš ankstinės sąlygos tai nėra kliūtis investicijoms, jos yra būtina sąlyga. E, E, būtina sąlyga nu, užsibriežti rezultatus, nes kitai bus labai sunku kažko pasiekti. Mūsų nuomonė e, svarbu, kad į tai būtų žiūrima labai rimtai. Partnerysčių sustarimų lygmenių mes turime pasižiūrėti, ar iš anksnės sąlygos yra patenkinamos ar ne. Jeigu jos nepatenkinamos, tai reikia e, tada trumpai parengti veiksmų plano apžvalgą. Ir e, jeigu. Mm, mes turime paskui viską labai e, rimtai vertinti ir pasižiūrėti, ar galima skirti finansavimą. Aš bijau, kad yra atveju, kai nebus galima pradėti finansavimo, jeigu kokios nors iš anksnės e, sąlygos, kurios yra išvardytos reglamente, nebus patenkintos. Mes galbūt e, turėsime kalbėti vėl su valstybės narėmis. Reikia E, pripažinti, kad siekėme išmaniosios specializacijos, darėme viską ir ekspertų pagalba ir kitaip, kad padėtume e, valstybėms narėms, regionams. E, turime dirbti ne tik regionų valstybių narių lygmenių, bet ir išmaniosios specializacijos lygmenių, kur įtraukiami būtų visi partneriai, o valstybės narės regionai turi paversti tai realybę. Kitas e, dalykas - transportas. Neįsivaizduokime, kad bus perkelmi projektai iš ankstesnio laikotarpio dėl to, kad jie gyvendami laipsniškai, kad jie jau pradėti, nėra mūsų planuose. E, to numatyta. Mes e, norime matyti aišku generalinį planą, pavyzdžiui, transporto infrastruktūros sityje, kur būtų numatyti konkretūs tikslai. Dar keletas kitų pastebėjimų susijusių su įvairiomis sitimis iš anksnės sąlygos, sveikatos apsauga, švietimas, tie, tai yra svarbus dalykai, administriniai gebėjimai. Kol kas yra kita problema, kuri dar iki galo neišspręsta. Uh, Daugelie valstybių narių tai yra prioritetas ir gyvenant fondų, fondus, naudojant, valstybės narės turi tvirtinti, stiprinti savo administracinius gebėjimus. Mes su jomis, e, valstybės narėmis norime dirbti glaudžiau. Turime specialų centrą įkūrę e, savo generalinėme direktorate, kad galėtume padėti valdymo institucijoms ir kitiems Esame pasirengę dirbti su visais, e, kas tik tai to nori ir įveikti problemas šioje srityje. Dėl partnerystės principo, man atrodo, viskas aišku. Žinome, kad yra skirtingos situacijos, kartais matome, kad e, su suinteresuotais asmenimis yra geras dialogas palaikomas, tai labai svarbu. Dabar yra patvirtintas ir Elgesio kodeksas, taigi turime gerą pagrindą Tačiau komisija negali visko nuveikti 28 valstybėse narėse. Ir e, mes e, turime būti tikri, kad valdymo institucijos ar tie, kas su mumis dėrėsis, pristatytų mums poziciją, kuri jau bus suderinta su suinteresuotais asmenėmis. E, Mums, e, aišku, įdomu išklausyti įvairių organizacijų nuomonės, bet pirmiausiai tą turi padaryti valstybės narės įsiklausyti į visų nuomonės. Dar noriu pasakyti, jog labai svarbu užtikrinti uh, kad programų struktūros būtų maksimaliai veiksmingos. Kai kuriuose šalyse yra daugiau regioninių, kai kuriuose daugiau nacionalinių programų. E, nėra vien, vieno recepto, kuris tiktų visiems, nes situacija valstybėse narėse yra skirtinga investicijų panaudojimas taip pat yra skirtingas, veiksmingas skirtingas, svarbiausia, kad vyktų dialogas, reikia, kad būtų bendra pozicija patvirtinta, o mes žiūrėsime, kad veiktų geros valdymo ir kontrolės sistemos, kad užtikrinta lėšų naudojimo kokybė ir kad būtų veiksmų derinimas numatytas, jeigu regionės tai būtų programos, nes egzistuoja iš anksnės sąlygos, siemos su rezultatais numatomais, bus ir reikalausime, kad nacionaliniu taip pat mastu būtų užtikrintas veiksmų derinimas. Ačiū, kad suteikėte man galimybę pasisakyti. Norėčiau palinkėti jums visiems gerų metų ir daug darbų. Ačiū. Like Dėkoju. Turime maždaug septynės minutės diskusijom. Ponas Janas Olbricht. Dėkui. Pirmasis klausimas. Kaip teisė kuros viena iš institucijų. Norėtume paklausti, kokia yra realybė. Man šiame pasiūlyme silpna vieta yra partnerystės susitarimų ir veiklos programų sąsaja. Mes siūlėme komisijai, kad pirmoji partnerystės sutartis – būtų neišvengiama sąlyga veiklos programoms. O komisija sakė, kad tai yra tik pirmasis skyrius visoje sistemoje. Dėl to norėčiau paklausti, ar reikia patvirtinti partnerystės susitarimą, kad būtų galima vykdyti veiklos programas, ar viskas bus atvira ir nepasirašyta iki paskutinio momento. Norėčiau paklausti nes iš struktūrinių pozicijų tai yra įdomus klausimas. Dėkui, Jevgenijai Kirilov. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš pritarčiau šiai situacijai suprantu, kad laiko nėra per daug, bet kalbant apie komisijos vaidmenį šiame etapo procese, aš norėčiau pasakyti, kad kokybė ir greitis turi būti neatsiejami. Visos šios problemos gali padidinti biurokratinę naštą. Žinau, kad laiko trūksta, dėl to norėčiau paklausti, štai apie ką. Mes turime tam tikros geros praktikos. Net ir šiam ankstyvajam etape galbūt ją būtų galima dalintis. Jaunimo nedarbas mažų savivaldybių pajėgumai šiame procese. Dėkui toliau Ivars Godmanis. Dėkui, norėčiau pona Kopens paklausti. Šiandien 18 kovo 30 procentų mokėjimų asignavimų dar nėra patvirtinta. 69 procentai yra patvirtinti, apie 30 nėra ne. Yra dar nepatvirtina. Nauji projektai, gyvendinami projektai. Ar jūs turite pakankamai administracinių gabumų dirbti visą šitą darbą, turint galvoje ir tą skolą, kuri tempėsi. Ankstesnėme programavimo laikotarpyje komisija norėjo laikytis tvirtai, bet galiausiai jai tas nepavyko ir įgyvendinimas buvo nukeltas pagal N plus 3 taisyklę ir dar toliau į ateitį. Dėl to noriu dabar paklausti, ar yra ta įgyvendinimo problema tebelikusi, nes čia mes kalbame apie visų programų įgyvendinimą, apie esamų vykdomų užbaigimą ir apie naujų programų užbaigimą. Dėkuoju, Elizabet Šrioder. Dėkui. Turėčiau vieną klausimą. Ekspertai galbūt dėl to, kad nebuvo daug laiko, ne viską paminėjo savo pristatymuose. Apie Niderlandus norėčiau paklausti, kaip pagal penktąjį straipsnį jūs elgėtės su tais pozicijų dokumentais ir kokią įtaką tai daro partnerystės susitarimams. Lenkijos ekspertui klausimas. Norėčiau jūsų paklausti, ponė Kozak, kaip Lenkijos partnerystės sustarime jūs įtvirtinote lyčių lygybės principą, kaip tas atsispindi veiklos programuose, kaip aplinkos programų partneriai atsiliepia apie lyčių lygybės aspektą ir kai buvo atsižvelgta į jų poziciją. Pone Krasteva, jūs kalbėjote apie socialinius ir aplinkos apsaugos partnerius. Man irgi rūpi, ar lyčių lygybės aspektas ir nediskriminavimo aspektas atsispindi, kai kalbama apie partnerius, kai ieškoma partnerių. Vengrijoje taip pat tik pusė lėšų 7-13 metų programoje buvo išleista. Ką tai reiškia? Kad jūs pirmą baigsite tas programas ir kol kas naujai lėšų pagal naują e, programą neprašysite, ar tos dvi programos vyks paraleliai? Pirmininkė, dėkui. E, daugiau klausimų nebus pateikta. Dabar steiksime žodį ekspertams ir norėčiau, kad ekspertai kalbėtų kuo trumpiau ir konkrečiau. Pone Kozak, jūs esate pirmasis. Dėkui. Norėčiau atsakyti į pono Olbrichto klausimus. Ar prieš pradedant veiklos programas reikia pasirašyti partnerystės sustarimą? Mano nuomonė, tai pagerintų kokybę veiklos programų, bet kai kuriais atvejais turime taikstytis tokią situaciją, kokia yra. Ponios Šrėder klausimas. Dėl lyčių lygybės aspekto šiame dokumente Šis klausimas iš tiesų yra puikiai atspindėtas ir nei dokumente, nei veiklos programuose tokių problemų manau, kad nekils. Regionų veiklos programos dar nėra iki galo parengtos, tai iš anksto negaliu užbėgdamas viską prižadėti, bet šis klausimas yra esminis, vienas esminių klausimų. Kalbant apie aplinkos aspektų įtraukimą, nuolat vyksta diskusijos, kiek lėšų tam reiktų skirti, bet dabar visi supranta, kad aplinkai reikia skirti lėšų, nes klimatas šyla, norime turėti žalesnę ekonomiką, taigi tam lėšų tikrai yra numatoma. Dėkui. Ponas Vandenberg. Dėkui, pirmininkė. Ponios Šrioder klausimai. 2010 metais mes parengėme pozicijų dokumentą. Komisijai atspindinti visą procesą. Komisijos pasiūlymas buvo pateiktas tik po pusantrų metų, bet bet kuriuo atveju šis pozicijų dokumentas buvo galimybė nacionaliniam regioniam ir vietos valdžios įstaigoms pradėti e, sudaryti partnerystės susitarimą ir veiklos programas. Visi reikalingi sprendimai buvo priimti jau 2010 metais, tarp jų ir įtraukti miesto dimenciją į veiklos programas. Po to šis klausimas vėliau nebebuvo svarstomas. Dėkoju. Buvo klausima, ar yra kitų partnerių, bet tų, kurie yra sąraše. Mes turime savo ministerijoje komitetą ir direktoratą, kurio dalyvauja partnerystės susitarimo ir veiklos programos darbo grupių veikloje. Tose darbo grupėse yra maždaug šimtas žmonių, taigi mes iš tiesų dengiame visas e, kryptis ir visus partnerius, kuriem tai įdomu. E, projektai programos iš praėjusio programavimo laikotarpio, iš praėjusio finansavimo laikotarpio ir iš naujo finansavimo laikotarpio bus įgyvendinamos paraleliai. Mes turime išlaikyti tuos pačius administracinius pajėgumus ir juos stiprinti, juos plėsti, kad mes uh, įvykdytume įpareigojimus pagal praėjusi programavimo laikotarpį ir būtume uh, pasirengę įvykdyti mūsų įsipareigojimus pagal naująjį programavimo laikotarpį. Ar dar kas nors iš ekspertų norėtų pasisakyti? Ne. Bet generalinis direktorius, generalinio direktoriaus pavaduotojas turbūt dar turėtų pateikti savo komentarus. Ypač norėčiau paklausti dėl partnerystės sustarimų ir veiklos programų sąsajų, nes ponas Olbricht sakė, kad tos sąsajos turi būti kuo glaudesnės. Ponas Popens, taip, tos sąsajos turi būti, bet tai yra skirtingo lygio dokumentai, nes partnerystės susitarimas yra strateginis dokumentas apimantis visus penkis fondus. Ir partnerystės susitarime turi būti labai daug svarbių dalykų. O kalbant apie tų tikslų ir strategijų gyvendinimą realiai, tada jau reikia orientuotis į veiklos programas arba į konkrečių fondų lėšų panaudojimo programas. Partnerystės susitarime kalbama apie rezultatus, bet apskritai turi būti visų dokumentų paketas, kad būtų užtikrinta, kad tie rezultatai, kurie numatyti, bus pasiekti numatytomis priemonėmis. Kai kurios valstybės narės pateikia mums ir partnerystės susitarimus ir veiklos programas, ypač tos, kurios turi vieną veiklos programą. Ir taip mes galime geriau palyginti šios dokumentus ir pasižiūrėti, ar iš tiesų tai, kas numatyta partnerystės susitarime, bus įgyvendinta vykdant veiklos programą. Bet kitose valstybėse narėse uh, veiklos programos ateis, bus komisijai pateiktos vėliau. Naujo laikotarpio programų įgyvendinimas ir senojo laikotarpio užbaigimas tai yra paraleliniai darbai ir mes, ne tik valstybės narės, bet ir mes juos e, atliekame ir taip pat kyla klausimas, kaip toliau dirbsime su eksantės sąlygomis, nes yra naujų elementų, kurie turės būti įgyvendinti, o senasis laikotarpis ir programos taip pat tęsiasi, jei mes iki metų pabaigos dar būsime gyvi ir šipsosimės ir galėsime ateiti į jūsų posėdžius, tai matysime, kad situacija gera. Dėkoju, dėkoju visiems ekspertams, suprantu, kad kai kurie iš jūsų konkrečiai rengė šios dokumentus, kiti dalyvaus stebėsenos procese. Taigi, aš manau, kad ekspertai e, prisidės ne tik rengiant tuos dokumentus, bet taip pat ir įgyvendinant juos. Tuo būdu baigėme devintąjį mūsų darbo tvarkės punktą ir dabar balsavimas. Start Prieš e, pereidama prie balsavimo norėčiau patikrinti, kaip veikia mūsų elektroninio balsavimo sistema. Na, prašyčiau kolegos, pasitikrinkime mūsų aparatūrą, ar jinai veikia. Prieš perdami prie tikrojo mūsų balsavimo. Nagi. Ne we are testing the machines and cards. Because... Taigi tikriname, ar patikimai veikia mūsų sistema, ar veikia kortelės. Kolegos, tai bus vardinis balsavimas. Man atrodo, vasario mėnesį mes balsavome Strasbūrę ir mm, tolimesni balsavimai dabar jau vyks vardiniu būdu. Todėl labai svarbu, kad mūsų sistema veiktų. Pradame balsuoti, prašom. Tai yra tikrinti. Still five. not all, all the cards are sort of they are put but they are not used. Taigi trūksta dar kortelių, atrodo. Panašu, kad kai kas dar nebalsavo. Na, jeigu jūs nenorite tikrinti, tai kaip norite. Kortelių turime 37, o pasitikrino 36 nariai. Tai ką jūs teikite, kad jūs jau nubalsavot? i would like to rosa estaras eh, ferragulis here so i will give her the floor in a second but before Netrukus žodį suteiksiu Rosai, bet kol kas norėčiau priminti, kokia bus procedūra, kaip viskas vyko dėl šio reglamento. Mat, e, dabar netrukus patvirtinome sausio mėnesį mandatą, toliau vyko trilogo susitikimai, paskutinis buvo vasario 26 dieną, pavyko pasiekti politinį sutarimą ir pagaliau buvo parengtas galutinis tekstas, buvo rašytinė procedūra, vyko dėrybos ir galiausiai pasiektas tas galutinis susitikimas dėl viso paketo, dėl kurio pavyko susidėrėti trilogo metu. Taip pat Korepero e, oficialus laiškas mus pasiekė kovo 12 dieną. Tas laiškas buvo jums išplatintas kartu su tuo konsoliduotu reglamento tekstu. Tekstas dėl Europos solidarumo fondo. Taigi šiandieną mūsų laukia tiesiog dėrybų rezultato patvirtinimas ir toliau tekstas keliaus jau į plenarinę balandžio mėnesį. plenarinė sesija numatyta balandžio antrą dieną. Komisija tikrai intensyviai dirbo prie šio reglamento ir parlam, parlamentas e, labai glaudžiai bendradarbiavo su komisija, visi pranešėjai, buvo pateikti pakeitimai ir dabar žodį sutikiu Rosai. Aš pati galiu pasakyti, kad esu labai, labai didžiuojasi mūsų komiteto atliktų darbų. Kolegos, noriu padėkoti visiems, kurie man padėjo, kairiesiams, žaliesiams, taip pat tarybos atstovams, komisijos pareigūnams ir galiausiai mūsų pirmininkai Danutai Hubner. Turėjome, aišku, terminus, turėjome ir techninę pagalbą. Todėl norėčiau trumpai padėkoti visiems ir tai prisidės prie solidarumo Europos Sąjungoje. Taigi nenorėtume, kad balsavimas nusikeltų, kai jau nusileis saulė, reikės prabalsuoti greičiau. Taigi, pradedame balsuoti. Ai. Yeah, just somebody left the card probably. Okay, we close the vote. Balsavimą baigiame. Triuškinanti persvara 37 už iš 37. Okay. So, congrat congratulations and we can move to point 11 on our agenda. Sveikinimai perina prie 11 mūsų darbo tvarkės punkto. Čia irgi gal konsensuso būdu mes e, patvirtinsime e, laiško, komiteto, laiško biudžeto komitetui projektą, kuris susijęs su trišaliu dialogu 15 metams ir suteiksimu mandatų kadangi keletą mėnesių parlamento darbas sustos, tai tuomet biudžeto komiteto koordinatoriai turi mm, jau gauti mandatą Liepos mėnesį, o mes turime išsakyti savo nuomonę. Aš tą e, laišką turiu pasirašyti ir išsiųsti biudžeto komitetui. Taigi laiškas buvo parengtas ir uh, Vakar gavome tik tai vieną komentarą iš ECR ir su vienu galimu pakeitimu. Aš pati norėčiau pas, pakeit, pasiūlyčiau vieną pakeitimą būtent tam ECR komentarui, nes ECR norėtų, kad visi mokėjimų, mokėjimai, kurie numatyti 17 metams, turėtų būti panaudoti. Buvo nelabai aiškiai suformuoluota mintis. Tai yra antrasis puslapis ir tai yra šeštoji eilutė, antra pastraipa cituoja pirmininkas Like of... Aš norėčiau pakeisti šitą sakinį, pridedant. Allocations foreseen for the programming period 2007-2013. That would be the change. Toks būtų mano pakeitimo siūlymas. Jeigu jūs tam pritartumėte, kad e, laiškas su tokiu pakeistu ECR komentaru būtų išsiųstas, tai mes e, galėtume jį išsiųsti, ar kas nors e, tam prieštrautų. Aš norėčiau pasakyti, kad aš tam visiškai pritariu, nes prasme visiškai niekiek nepasikeičia. Okay, sorry, one more. I was trying to understand why two deadlines. Daunokti, aš norėjau suprasti, kodėl yra du terminai. Jūs taip pat reikėtų informuoti apie bandomosius projektus. Ir ten yra du terminai. Pirmas terminas yra Birželio penktoji diena, tai yra mums O Liepos 9 diena yra jau terminas naujos kadencijos parlamentui. Taigi terminai yra trumpi laiko nedaug, todėl visi turėtume būti pasiruošę. Taigi sekretariatas jau pradės visą procedūrą, kad jūs galėtumėte pateikti bandomosius projektus, o paskiau jau pradės veikti jau ta antro, antroji, antrasis terminas. Taigi, jeigu niekas neprieštarauja, kaip e, suprantu, jūs man sutikite leidimą šį laišką įsiųsti biudžeto komitetui. Kitų klausimų darbo atvarkės punktų neturiu, nebent jūs, Janai, ar norėtum ką pridurti? Ne. 13 punktas, kitas posėdis, tai yra pusdienio dienos posėdis, balandžio pirmos dienos posėdis, pas mus lankysis komisaras, prisijungs prie mūsų posėdžio. Komisaras Han. Ir galbūt nagrinėsime vieną teisės aktą ir tam tikras nuostas skirtas regionams. Galiu pasakyti, kad aš nesu patenkinta tarybos lėtų darbu, nes pakeitimai buvo sausio birželio mėnesiams teikti, o dabar komisija dar turės pateikti savo komentarus, kurių mes dar kol kas negavome, o mes laiko jau visai nebeturime. Na, gaila, kad e, neprisitaiko kitos institucijos prie tos aplinkybės, kad mūsų kadencija baigėsi. Na, koordinatorių posėdžių šiandieną nebus ir e, klausimus išnagrinėsime raštu.